Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια πρώτο θέμα της ημερήσιας... Α, συγγνώμη, κύριε... Pagal mūsų darbo tvarkė, dabar balsavime, ponas Fasolė dėl e, vedimo tvarkos. Atsiprašau, pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms, nes pastarąją naktį Italijos policija suėmė penkis asmenis, kurie mėgino e, nužudyti mūsų kolegą Krošetą, kuris e, buvo anksčiau parlamento narys, o e, dabar yra vienas Sicilijos miesto meras. E, šis išpolis buvo ir anksčiau e, vykdytas, e, tačiau Belgijos e, valdžios atstovai policija nesugebėjo užtikrinti asmeninės pono Kročetą apsaugos, kuris buvo saugomas jau Italijoje. Aš raginu Europos parlamentą pareikšti savo solidarumą su kolegomis tam, kad ypatingai su kolega Krošeta tam, kad būtų užtikrintas jo saugumas Europos parlamente. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σασόλη. Είχατε απόλυτο δίκιο να... Ευχαριστώ labai. Jūs teisingai iškelėte šį klausimą per plenarinį posėdį. Ačiū labai. Pirmasis darbo tvarkės punktas tai yra Europos uh, piliečių ombudsmeno rinkimai pagal 204 darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Tai yra e, trys kandidatūros pateiktos, ponas Botolė, ponas Diemandūras ir ponas Pierre-Yves Monet. E, kandidatai privalo užsitikrinti daugumą e, balsavusių parlamentarų balsų. Toliau perina pirmininkas prie anglų kalbos. Dabar turime vykdyti bandomai balsavimą tam, kad e, užsitikrintume pagal darbo tvarkos taisyklės mažiausiai 306 parlamentarus, kurie yra salėje, tačiau vis tik turime pasitikslinti ir aš tikiuosi, kad balsavimas bus iš tikrųjų sklandus. Noriu pakartoti instrukcijas, kurias jums, e, kurias jūs galite pasiskaityti savo gimtosiomis kalbomis. Pirmiausia, jūs turėtumėte nukreipti kursorių e, į jūsų pasirinkamo kandidato pavardį. E, galite naudoti du mėlynus mygtukus ir po to paspausti pliuso mygtuką ir tuomet užsidegs visiems mėlyna šviesa. Antrasis etapas, jeigu norite pažymėti, kad esate salėje, tačiau nebalsuojate, spauskite mygtuką nulis. Trečias dalykas, jūs galite pakeisti savo balsavimą, pažymėdami pirmąjį kandidatą, paspausdami mygtuką nulis, po to vėl e, pažymėdami kitą kandidato pavardę ir paspausdami pliuso mygtuką, kadangi procedūra yra pakankamai sudėtinga, tai mes dabar pasitreniruosime. Ir e, trys kandidatai, kurie, e, kurių pavardės yra išdėstytos abecelės tvarka, ir dabar išbandys kiek E, mūsų parlamentarai yra išprūsę kultūrinė prasme, tai kandidatų pavardės yra Picasso, Van Gogas ir Renoiras. Taigi balsavimą pradedame. Taigi, e, kursorių, naudodami kursorių pažymėkite kandidatų pavardę ir spauskite atitinkamus mygtukus, tai yra pliusą. <laughs> Okay. Has, has everyone... El Greco, they didn't ask me, Mr. President. <laughs> El Greco kandidatūra nebuvo e, įtraukta. Aš būčiau pasiūlęs tokią kandidatūrą. Ar visi balsavote? E, balsavimas baigtas. The vote is closed. Okay, very close vote. Van Gogh, 240 votes. Renoir, Rezultatai Van Gogas e, gavo 240, Renoiras 288, e, 38 e, ir Picasso 166 balsus. Ne. Pirmininkas Aš manau, kad esame pasirengę balsuoti iš tikrųjų. Hmm, turime perkurti kandidatų pavardės, sistema yra ta pati. Ar jūs plojate dėl to, kad laimėjo Van Gogas, ar, ar norite e, pasisakyti dėl vedimo tvarkos? Atsiprašau, pirmininkė, man atrodo, kad mano balsavimo įranga neveikia. Labai gaila. Mes e, tojaus e, jums atsiūsime techniką, kad sutaisytų jūsų balsavimo aparatą. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Taigi mes rengiamės dabar balsavimui. Well. Atrodo, kad ponas Van Gogas e, neatsijima savo kandidatūros niekaip. Taigi jo pavardė, man atrodo, liks sąraše ir jis gali tapti būsimu ombudsmenu. Atrodo, kad jau viskas susitvarkė. Pradėkime balsavimą. Jūs ekranuose matote kandidatų pavardės. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Taigi, ponas Diamandūros surinko 340 balsų iš 676, ponas Monet 289 e, ir ponas Botoli 19. Tai reiškia, kad ponas e, Diamandūros per pirmąjį rinkimų ratą yra patvirtinamas Europos piliečių ombudsmenu. Jeigu norite, ponė Diemandūros, galite pasisakyti. Sveikinu, žinau, kad ir kiti kandidatai turėjo dalyvauti pakankamai sudėtingose jų kandidatūros e, svarstymuose. Ar ponas Diemandūros yra salėje? komisijos vardu steikiamas žodis pasisakyti komisarė Valstrom. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Nikiforos Diamandūros su jo perrinkimu į Europos e, piliečio ombudsmeno pareigas kaip jisai teigia e, savo ataskaitoje iš pastarosius metus, yra svarbu užtikrinti, kad piliečiai pasitikėtų ES ir mes pilnai palaikome jo pastangas ir mes tikime, kad prisidėsime visi prie šio svarbaus darbo, tiek institucijos, tiek atskiri pareigūnai E, tarpusio santykiai tarp komisijos ir ombudsmeno visą laiką buvo labai geri ir konstruktyvūs, mūsų bendradarbiavimas, manau, tapo dar sklandesnis ir produktyvesnis. Europos ombudsmeno e, vykdomi tyrimai ir e, jo komanda daug prisidėjo prie komisijos tarnybų darbo gerinimo. Iš tikrųjų mes padarėme daug išmokome pamokų iš jo kritinių pastabų ir pademonstravome valią ieškoti e, problemų sprendimo būdų. Komisija ir e, toliau aktyviai seks ombudsmeno darbą ir sveikins e, vadovausis, atsižvelgs jo pasiūlymus. Artimiausi metai atneš naujų iššūkių, tačiau taip pat ir naujų galimybių remiantis Lisabono sutartimi. Europos piliečių ombudsmenui mes ypatingai turint omeny, kad e, pagrindinių teisų hartijoje užfiksuota būtinybė gerinti e, administravimo potencialą. E, esu įsitikinusi, kad ombudsmenas prisideda prie Europos struktūrų veiklos gerinimo, todėl mes palaikome jį šiame darbe. Dar kartą e, sveikinu ir e, linkime Jums sėkmės e, mūsų bendruose darbuose. Ačiū poniai Valstrom. Ar pagal mūsų darbo tvarkį turime balsuoti su paprastinta tvarka dėl Jubner pranešimo. E, E, dėl pasiūlymų dėl tarybos reglamento, kurio laikinai sustabdomas autonominis bendro muito e, tarifo e, muito taikymas tam tikros pramonės gaminiams importuojamiems į Madeirą ir Azorus balsuoti. Pradedame.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 pono Diemanduro adresu pasakyti keletą žodį. Pagal 204 straipsnio 7 dalį jisai turėtų prisiekti e, Europos teisingumo teisme. Na, o dabar pradėsime arba tęsime jau pradėtą balsavimą. Peras Fivorijas. Taigi balsuoti baigiame. patvirtinta 628 balsams balsavus už. Sveikiname ponę Žiubner. Dabar pagal darbo tvarkį yra numatytas balsuoti dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, Europos parlamento sprendimo, dėl pasiūlymo, dėl nario teisingumo teismo ir bendro teismo teisėjo ir generalinio advokato trunkos grupė paskirimo. Kas balsuoja už, kas balsuoja prieš, kas susilaiko pritoltas, pritartas, sveikiname. Pabaigai. Darbo tokie nu, numatytas balsavimas dėl Eva Žoly pranešimo, tai yra partnerystės tarp AKR ir EB susitarimo peržiūra, tai ir kotonų susitarimas. Pradėsime balsuoti dėl pataisų. Vardinis balsavimas dėl pirmosios pataisos. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. šešiais balsais už patvirtinta antroji pataisa, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 397 balsais pritarta. Prašau pasisakyti. Uh, Atrodo, vėl neveikia vieno parlamentaro uh, balsavimo aparatūra. Trečiasis pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Trys šimtai devyniasdešimt du balsai už, pritarta, ketvirtoji pataisa, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Penki šimtai devyni balsai už, pritarta, Ačiū ponui Šulciui už paramą. Penktoji pataisa vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 344 balsais. Baigiamasis balsavimas dėl bendro dokumento teksto, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta, sveikiname ponę Žolį. Dabar bus pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Pirmiausiai, e, ponas Bonsignorio dėl Europos piliečių ombudsmeno rinkimų